Um, it is now 10 o'clock. Uh, we should start this hearing because we have a lot to get through. Please. Jau 10 valandų reikėtų pradėti darbą. Prašyčiau visus sėstis į vietas. Please. Prašau visų susėsti vietas, kad galėtumėm pradėti. Thank you. Um, this is, as you know, this is... Kaip žinote, tai yra bendras klausimas tarp INTA ir moterų reikalų komitetų. Man be galo malonu pirmininkauti šiam klausimui kartu su pane Saifi, kuri man sėdi iš kairės. Bendradarbiavimas tarp šių dviejų komitetų visą laiką būdavo puikus. Ir aš tikiuosi, kad darbas su šiuo labai svarbiu dosie, tai yra lyčių lygybė ES priekybos susitarimuose, tik sustiprins mūsų santykius. Lyčių lygybės skatinimas yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Jis buvo toks nuo pat pradžių. Vis dėlto tam tikrose politikos rytise, pavyzdžiui, priekybos rytis, nebuvo visiškai išnaudotos šiam tikslui siekti. Priekybos ir investicijų susitarimai turi skirtingą poveikį vyrams ir moteriams. Įvairūs tyrimai tyrimai rodo, kad priekyba nėra e, neutrali lyties atžvilgių politikos rytis ir dėl to mes turime tai išanalizuoti iš lyčių perspektyvos. Dabar norėčiau suteikti žodį mano bendra pirmininkiai, poniai Saifi. Dėkuoju, ponia vicepirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius ekspertus, kurie dalyvaus mūsų bendruose klausimuose, kuriuos rengėme kartu su moterų teisų komitetu. Ir taip pat man yra nepaprastai malonu pirmininkauti kartu su ponia Hany Bol, moterų teisų komiteto vicepirmininkė, šiam, šiems klausimams. Nebėjau, kad mūsų darbas bus vaisingas. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip galima būtų priekybos politikoje turime atsižvelgti ir moterų vyrų lygybę ir kaip galima būtų lyčių aspektai traukti į ES priekybos susitarimus. Tai yra nepaprastai aktualus klausimas, todėl kad komisija neseniai paskelbė, kad moterų vyrų lygybė bus tas dalykas, kurį bus atsižvelgta derantis dėl atnaujinto priekybos susitarimo su Čilė. Aš džiaugiuosi, kad ES ir Čilė prisėmėsi pareigojimų šių klausimų ir tikiuosi, kad Europos komisija šiandien suteiks mums daugiau informacijos e, dėl e, informacijos šių klausimų. Bet e, iš esmės ir noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į tai, kad mūsų prekybos politika turi didžiulį poveikį mūsų ūkiui, mes turėtume atsižvelgti ją formuodami lyčių e, lygybės aspektą. Ir kai atliekami yra sutarčių poveikio vertinimai, kai vyksta dėrybos ir po to e, nagrinėjimą, kaip jie yra gyvendinami, reikės išvelgti lyčių aspektą. Ir mo, e, prekybos sutarimai turi būti naudingi visiems, skaitant ir moteriams. Mes šiandien kalbėsime. Da, de apie visus šios klausimus ir nebejoju, kad mūsų nuomonė apsikeitimas su ekspertais bus labai konstruktyvus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį mūsų uh, pirmai pranešėjai, Marcija Fontana. Ji yra ekonomi, uh, ekonomikos mokslo specialistė, kurie specializuojasi moterių vyrų lygybės klausiu, uh, klausimuose. Ir būt, būt nagrinėjus būtent ekonomikos ir tarptautinės priekybos kontekste. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo bendrų pastebėjimų apie lyčių aspekto ir priekybos santyki ir apie tai turimą informaciją. Po to kalbėsiu apie tai, kaip svarbu e, kalbėti ne tik apie priekybos produktais liberalizavimą, bet kalbėti ir apie paslaugų standartų ir reglamentų liberalizavimą, nes tai yra svarbiausi e, klausimai įtraukiami į priekybos susitarimus ir baigsiu e, rekomendacijomis, ką ES galėtų nuveikti, kad priekybos susitarimai geriau atspindėtų e, lyčių lygybės tikslus. Visų pirma, norėčiau kai ką patikslinti. Nežiūrinti tai, kad kai kas teigia, kad pre, prekyba yra lyčių požiūrių neutrali, vis dėlto prekyba e, skirtingai veikia lytis, nes e, ekonomikoje yra lyčių neligybė. E, kaip E, darbuotojos, e, e, moteris dirba tam tikrose darbo vietose, neapsaugoto, pagal neapsaugotos darbo sutartys joms daugiau pareigų tenka šeimoje ir joms ne tik trūksta laiko, bet joms sunkiau gauti reikalingų gamybai išteklių, pavyzdžiui, kreditų paskalų arba žemės. Mažai uždirbančios moterys dirba ir viešajame sektoriuje. Yra daugybė statistinių duomenų ir įrodymų, kurie paremia šį, šią poziciją. Tai pasakytina ir apie didelių pajamų ir mažesnių pajamų valstybės, nors žinoma, lyčių neligybės situacija yra skirtinga ir tai atsiliepia ir tam, kaip prekyba kokia prekyba susiklosto šalyje. Ličių neligybė veikia e, prekybos strategijas skirtas konkurencingumo stiprinimui ir prekybos reformos taip pat e, pre, prekybos srities reformos e, turėtų atsil, atnešti naudos, kitaip sakant, lyčių neligybė yra nenaudinga. Kai kuriuose Azijos šalise paaiškėjo, kad priekybos liberalizavimas dar labiau sustiprino e, lyčių skirtumus, e, moteris buvo nustumtos į, į, į mm, menkai mokamas darbo vietas. Žinoma, tai reiškia rimtas negatyvas pasiekmes tvariam ekonomikos plė, mm, plė, plėtojimui, nes, nes juk norime užtikrinti e, įgūdžių gymą, prane, prane, pirmininkė prašo kalbėtojos šiek tiek sulėtinti. Kitais atvejais lyčių neligybė, kalbant apie galimybę gauti žemės, susilaukia neutralaus atsako iš šios sektoriaus, ypač Afrikoje. Dar vienas poveikis. E, prekyba nevenodai e, veikia lytis ir tai pasireiškia įvairiausiais kanalais. Užimtumo sektorius yra labai svarbus, apie tai turime daugiausia informacijos ir daugiausia apie tai kalbame, tačiau užimtumo sektorius nėra vienintelis. Reikia kalbėti ir apie vartojimo sektorių ir e, viešųjų uh, E, paslaugų sektorių. Užimtumas ypač aktualus dabar, kuomet daugelį šalių paslaugos, kurias e, iki šiol tradiciškai teikė viešasis sektorius, dabar yra užsienio įmonių, tampa užsienio įmonių konkurencijos sritimi. Aptarkime visą tai išėlės e, užimtumo srityje poveikis lytims skiriasi dėl to, kad E, vyrai ir moteris skirtingai pasiskirstę prekybos ir neprekybos sektoriuose ir jų e, pakeitimas, e, apsikeitimas yra ribotas. Besivystančiose šalise, kaip žinome, moteris e, gavo naudos e, dėl to, kad dėl prekybos plitimo e, atsirado daugiau darbo vietų, tačiau ten, ypač ten, kur vystėsi lengvoji pramonė, ne eksporto šalise ir netgi gamybos srityje, lengvosios pramonės srityje moteris lieka. E, Tose darbo vietose, kurios tradiciškai yra moterų darbo vietos ir menkai apsaugotos. Uh, moteris dažnai e, yra atsakingos už maisto pirkimą, maisto ruošimą namuose, jos turi daugiau pareigų namuose ir pagal Šiaurės Amerikos šalių prekybos susitarimą e, vietoje pagaminamas maistas e, pabrango, tačiau nukrito atsiprašau, daugiau m, mm, paplito maisto, šlamštinio maisto eksportas iš jungtinių valstijų ir tai neigiamai atsiliepia mytybos įpročiams, pavyzdžiui, Meksikoje. Taip pat vyriausybės išlaidos pasiskirsto nevienodai dėl prekybos plitimo. Tai ypač aktualu nagrinėjant dabartinius prekybos susitarimus, tokius kaip prekybos susitarimas su Kanada, kurį svarstėme čia praėjusiais metais, nes tai susijęs su lygybę su lygiomis galimybėmis pasinaudoti viešuosiomis paslaugomis ir lygybę. Vidutinių pajamų šalise sveikatos paslaugų liberalizavimas vyresniems žmonėms labiau uh, atsiliepia moteriams nei vyrams, nes moteris gyvena ilgiau nei vyrai, bet skurdžiau. Taip pat jos vaidina svarbu vaidmenį kaip uh, e, uh, e, glob, glob, globėt, globotojos, vyresnių šeimoje asmenų globotojos. Sveikatos apsaugos rytis yra svarbi, nes moteris ir, ir mergaitės, pavyzdžiui, rūpinasi vandens ištekliais šeimose, ypač besivystančiose šalise. Uh, Didelė dalis moterų dirba socialinėse paslaugose. Tačiau be tinkamų viešųjų išteklių ir vyriausybės įsipareigojimų paslaugų liberalizavimo paslaugų liberalizavimas gali reikšti, kad rinka ims dominuoti ir paslaugos bus prieinamos tik tiems, kurie gali savo tai, le, tai leisti. Ir tai, tai reiškia, kad ne visi gali savo tai leisti. Užbaigdama šio aspekto nagrinėjimą noriu pabrėžti, kad e, poveikis įvairiais kanalais gali būti pozityvus arba negatyvus. Prekyba pati savaime nėra bloga arba gera, bet tai iš esmės priklauso nuo to, kaip prekybos politika yra suformuojama. Dabar perinu prie ES priekybos politikos ir priekybos susitarimų. ES yra pasirašiusi ir dėrėjusi dėl priekybos susitarimų su, š, su šalimis šiaurėje ir pietuose. CETA sutartis su Kanada yra vienas iš pavyzdžių. Yra ekonominės patencijos sustarimo su AKR šalimis. Tai kito tipo sutartys. Lyčių aspektai yra aptarti abiejų tipų susitarimuose ir savo neseniai paskelbtame, parengtoje studijoje, kur, kurią pristačiau komitetui lapkričio mėnesį, visą tai aptariau. AS turi panagrinėti, kaip šie susitarimai veikia lyčių lygybę. Ne tik visose ES šalise, bet ir kitose šalise. Uh, su kuriomis ES prekiauja, ypač besivystančiose šalise. Taip pat reikėtų skatinti tokias prekybos taisyklės, kurios užtikrina moterų teisės, taip pat moterų so, teisės socialinėje srityje. Manau, kad reikia akcentuoti lyčių lygybės aspektą visais prekybos politikos etapais, tuomet, kai renkama informacija, kurios pagrindu rengiami prekybos susitarimai, taip pat tuomet, kai sudarnėmi politiniai planai ir dėl jų deramasi ir galiausiai tame etape, kuomet vyksta darbas vietoje, siekiant užtikrinti sėkmingą praktinį susitarimų įgyvendinimą. E, surinkus duomenys apie moterų lygi, ir vyrų lygybės situaciją, e, Aš parengiau studiją, taip pat jį pristatyta ekonomikos komisijai ir taip pat tą studiją pristačiau moterų komitetui, nagrinėjau e, susitarimo su Kanada poveikį šioje srityje. Reikėtų akcentuoti lyčių dinamiką susijusią su, su paslaugomis, taip pat įvairiais re, reglamentais. Lyčių aspektas turėtų būti nepamirštas. E, stebint, kaip įgyvendinami priekybos susitarimai po to, kai jie pasirašomi. Dėrybų metu AS turėtų pasirūpinti, kad įsipareigojimai dėl lyčių lygybės atspindėtų ir moterų inter, interesus. Nėra standartinės priekybos politikos. Priekybos politika turi būti formuojama taip, kad užtikrintume, jog socialinės ir ekonominės moterų teisės ir kitų pažeidžiamų grupių teisės būtų užtikrintos. Pavyzdžiui, e, prekybos darybininkai galėtų sudaryti sąrašą lyčių požiūrių opių sektorių, kur prekybos liberalizavimas galėtų būti netaikomas arba e, pavėlintas arba surenkti investicinių prekybinių susitarimų raundą, kur būtų kalbamasi apie investicinius susitarimus, standartus, visus susijusius klausimus. E, Svarbu, kad niekur naujose prekybos susitarimuose nebūtų nuostatų, kurių pagrindų atskiros vyriausybės turėtų mažesnės galimybės užtikrinti moterų teisų raidą. Tai mes vadiname politikos nuoseklumu. Svarbu, kad nuoseklumu veiksmingas priemonės dėktų ES vyriausybės, kad užtikrintų kompensaciją tiems darbuotojams ir vartotojų grupėms, kurie nukenčia dėl konkrečių susitarimo arba susiduria su suvaržymais. Dažnai priemonės yra, jos egzistuoja popieriuje, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol buvo prastas. Įgyvendinimo etape ir ypač kalbant apie prekybą su besivystančiomis šalimis, ES galėtų veiksmingiau išnaudoti daugia šalį bendradarbiavimo e, pagrindą ES e, prekybos labo iniciatyvą ir taip paremti lyčių lygybės tikslų gyvendinimą per prekybos strategijas. Ir tuo baigsiu, sako kalbėtoje, ir lauksiu diskusijų, kurios vyks po to. Ačiū, ponia Fontana už tokį išsamų temos pristatymą. Manau, kad tai mums buvo tikrai naudinga ir daug ko išmokome. Dabar išklausysime ponios Marijamos Viljams. Ji yra iš e, Ženevos e, globalinės valdysenos vystimosi programoms atstovė. Ji užsima. E, paskolų ir finansinės krizės tyrimais, klimato kaitos ir klimato kaitos finansavimo tyrimais bei e, lyčių e, aspekto tyrimais priekyboje ir e, vystimėsi. Prašau, žodis jums. Morning, everyone. Ačiū, labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti e, abiems komitetams už tai, kad mane pakvietėte dalyvauti šiame be galo svarbiame renginyje. Su nekantrumu laukiu diskusijų. E, daktarė Fontana jau paminėjo daugelį pačių svarbiausių dalykų apie ryšį tarp priekybos ir lyčių. Tikrai nėra nieko, kam negalėčiau pritarti. Aš labiau pasigilinsiu į besivystančius šalių specifiką. Pasaulio bankas ir pasaulio priekybos organizacija uh, parengė bendrą dokumentą e, didžiojo septintuko susitikimui, kuris įvyko šiais metais kovo mėnesį. Ir ten kalbama apie tai, kad priekyba paliko, daug, paliko tarsi nuo šalyje daug bendruomenių. Ir dažniausiai e, tos bendruomenės nukenčia. Toliau dokumente kalbama apie tai, kokią reikėtų vykdyti nacionalinę politiką dėl e, tokio poveikio sumažinimo. Ir kalbama taip pat apie tai, kad reikėtų numatyti tam tikrus standartus regioninėse priekybos sustarimuose, kur būtų atsižvelgta į vietos sąlygas, taip pat būtina įtraukti ir dialogą bei bendradarbiavimą makroekonominiais klausimais, taip pat ir vykdant investicijų politiką bet būtent tą ir sakė feministės ekonomistės per pastaruosius 20 metų. Bet jų nelabai klausėsi tie, kas vykdė makroekonominę arba priekybinę politiką. Ir taip atsitiko dėl to, kad dabar priekyba JAV ir Junktinė karalystėje, o taip pat ir apskritai Europos Sąjungoje e, daro tikrai didžiulį poveikį lytims. Taip, tikrai atėjo pats laikas integruoti ir lyčių aspektą į priekybos politiką. Labai džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta, sudarant priekybinį sustarimą tarp ES ir Čilės. Aš norėčiau paminėti keletą svarbių sričių. E, e, daktarė Fontana jau kalbėjo apie EFTA, taip, tai labai svarbu priekybai. 2 milijardai E, tam jau buvo išleisti nuo 2006 iki 2011 metų. Na ir kalbant apie 2011 metus, tai buvo 2,3 milijardo. Ir dabar tos sumos didėja. Mes e, jau kurį laiką atliekame tyrimus susijusius su lyčių aspekto integravimu į priekybos susitarimus. Ir tikrai tikiuosi, kad jūsų dokumente bus kalbama ir apie lengvatinių susitarimus arba priekybos palengvinimo susitarimus, taip pat ir e, e, PPO kontekste, kaip tai takoja kainas. E, Kalbant apie globalios vertės grandinę, tai pasaulinės vertės grandinę, tai kažkaip tai šis aspektas dar nesusilaukia pakankamai dėmesio. Ir paminėčiau, paminėsiu dar dvi svarbės sritis. Be abejo, mes visi esame įsipareigoję siekti tvaraus vystimosi tikslų. Ir vienas iš šių tikslų komponentų yra lyčių lygybė, kitas yra priekyba. Čia paminėčiau ir 8, 9, 13, 16, 17 tikslus. Taigi tie tvaraus vystimosi tikslai yra susijęs su priekyba, užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Taigi, jeigu mes kalbėsime apie tvaraus vystimosi tikslus, tai jie numato ir priekybinio aspektų, ir lyčių lygybės aspektų integravimą. Ir paminėsiu dar vieną dalyką. Uh, Mes neseniai patyrėme e, finansinę krizę, dabar atsigauname, bet taip pat e, išgyvename ir e, krizę susijusią su klimatu. Mes taip pat turėtumėm siekti, sieti priekybą su klimatu. Ir tai svarbu tiek vietiniu, tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Dabar perėsiu prie savo pagrindinio pristatymą. Žinau, kad man skirtos tik septynios minutės, taigi tikrai labai pasistengsiu. Mes daug galvojame apie tai, koks poveikis yra daromas besivystančiam šalims. Pane Fontana apie tai jau irgi kalbėjo. Aš tiesiog pridursiu, kad mes žinome, jog moteris besivystančiose šalise e, dirba tokiuose sektoriuose kaip tekstilė, žemės ūkis, gamyba, eksportas ir šie sektoriai yra labai svarbus besivystančioms šalims. Kalbant apie lyčių e, aspekto integravimą, tai jį būtina atsižvelgti intensyvinant priekybinius ryšius. Taip pat būtina užtikrinti, kad mažėtų atotrukis tarp vyrų ir moterų gaunamų atlyginimų daugelie šalių. Moteris e, sudaro didžiąją e, mažų bei vidutinių įmonių darbuotojų e, dalį. Taigi joms daromas didžiulis poveikis. Kalbant apie ES priekybos politiką besivystančiose šalise, tai čia norėčiau paminėti E, bendrųjų tarifų lengvatų sistemą bei e, bendrųjų tarifų lengvatų sistemą plus. Ir e, šios sistemos minimos tikrai vairiausiose diskusijose. Dar paminėčiau ir viskas išskyrus ginklus. Ši programa taikoma mažiausiai išsivyščiams šalims, taip pat yra ir programa Aid for Trade. Šią programą remia ir pasaulio prekybos organizacija. Taip pat e, reikėtų paminėti ir tai, kad tai e, daro poveikį ir vykdomai žemės ūkio politikai. Man skirta nedaug laiko, negaliu viską įsigilinti. Tiesiog pakalbėsiu apie priekybinių susitarimų poveikį e, moteriams, lytims. ES priekybiniai susitarimai daro poveikį mažoms bei vidutinėms įmonėms, taip pat ir e, viešosioms paslaugoms bei e, e, taip pat viešiesiems konkursams. Na ir galiausiai dar paminėsiu ir investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistemas. Dažnai, kai mes diskutuojame apie priekybos e, politiką ir moteris, yra minimos mažos bei vidutinės įmonės, smulkesios verslininkės. E, panašu, kad tai tarsi stebuklingas išsigelbėjimas, kalbant apie lyčių lygybę. Bet iš tikrųjų taip nėra. Dažnai e, mažos bei vidutinės įmonėms, kuriams vadovauja moteris, nukenčia nuo priekybinių susitarimų ir vyriausybė nebegali tokiams įmonėms padėti, nes vyriausybės e, bijo, kad jos bus patrauktos į teismą arba kad jos pažeis susitarimus. Dabar dėl viešių, viešųjų paslaugų, pane Fontana apie tai jau kalbėjo. Aš paminėčiau viešuosius konkursus. E, ir besivystančios šalis naudoja tos viešuosius konkursus siekdamos išspręsti e, disbalanso problemas. Ar, ar mes kalbėtumėm apie moteris ar, ar apie vietinius gyventojus? Jeigu viešųjų konkursų sąlygos būtų liberalizuotos, tai tuomet vyriausybių galimybės panaudoti tokius konkursus, kovojant su lyčių neligybė, e, būtų labai apribotos. Taip pat paminėsiu ir asmenius su negale, ypač vietinės moteris. Jos taip pat turėtų turėti geresnės e, galimybės e, dalyvauti viešosiuose konkursuose. Kai kurios moteris yra e, neturtingos, kai kurios turi negalę, kai kurios yra čia buvęs ir visos jos patiria neigiamą poveikį. Paminėsiu neseniai sudarytą susitarimą dėl prekybos paslaugomis TISA. Ten kalbam apie tai, kad e, moteris dažnai dirba ir neapmokama darbą, dėl to jos dar labiau e, skursta. Jos prižiūri ligonius, pavyzdžiui bet tokios paslaugos neapmokamos. Jų padėtis dar labiau pablogėjo. Mes e, žinome, kad ES, ypač e, Prancūzijoje, e, savivaldybės perima komunalinės paslaugas. Na ir galiausiai noriu paminėti ir iššūkius, ir galimybės. Pritariu tam, ką pasakė ponia Fontana. Teisės aktų, kurie turėtų pagalvoti apie tokias priemonės, kurios išsaugotų moterų ekonominius interesus, taip pat atsižvelgtų tai, kad moterų ta pradinė situacija yra visiškai skirtinga negu kad vyrų. Uh, reikėtų imtis tokių priemonių tam, kad būtų galima pagerinti moterų ir vyrų judumą tarp įvairių sektorių, tam, kad jie turėtų didesnę pasirinkimo laisvę. Tai koks vaidmuo tenka ES priekybos susitarimams moterų įgalinimui besivystančiose šalise, ypač e, Afrikos, Ramio vandenino ir Karibų regione? Pane Fontana jau kalbėjo apie tai, kokios priemonės galėtų paskatinti užimtumą, taip pat pasitarnautų ir paslaugų sektorija. Bet viskas priklauso nuo pat, paties susitarimo, kaip jis skatina vystimasi, ne vien tik tais išteklių panaudojimą. Na ir galiausiai norėčiau paminėti keletą sričių, kur būtų galima naudoti vertinimo sistemas Visų pirma, tai yra ekonominės partnerystės e, susitarimai EPA. Komisija tokius susitarimus jau sudaro. Dar ketiname, ketiname sudaryti daugiau tokio ekonominės partnerystės susitarimų iki e, spalio mėnesio. Ir mes turėtumėm pasižiūrėti, kas atsitinka su moterimis ir vyrais tose šalise, kur yra pradedami gyventinti tokie ekonominės partnerystės susitarimai. Ir taip pat e, turėtumėm pasižiūrėti, kokį poveikį turi tokie susitarimai laikui bėgant. Mes e, taip pat turime įvertinti ir padėti pačioje pradžioje, kai yra sudaromas toks susitarimas. Ačiū. Atleiskite, jeigu kalbėjau kiek per <laughs> ilgai. Dėkuoju, dėkuoju Jums už. Uh, jūsų pasisakymą. Toliau suteiksime žodį Geja Mejers. Ji yra atsakinga už lyčių ir, ir priekybos klausimus organizacijoje, kuri vadinasi Wide Plus. Tai yra organizacija, kuri užsima priekybą ir vystimusi. Prašau, ponė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti INTA ir FAM komitetams už tai, kad pakvietėte mus e, e, dalyvauti šiuose svarbiuose klausimuose, už tai, kad juos surengėte. Šiandienos klausimų tema yra labai svarbi ir džiaugiuosi, kad šiandien mes galime ją aptarti e, su jumis, tai yra svarbu būtent dabar, nes vyksta labai daug dėrybų dėl priekybos sustrimo. Aš kalbėsiu organizacijos Wide Plus vardu. Pone Fontana ir pone Williams jau pasakė kai ką iš to, kas mums rūpi taip pat. Bet pirmiausia, pristatysiu savo organizaciją. Mūsų, tarp mūsų narių e, e, yra įvairių organizacijų, nevyriausybinio organizacijų ir tinklų, kurie dirba daugiau nei dešimtėje valstybių narių. Mes stebime ES prekybos politiką ir ypač lyties aspektą. Joje jau daugiau, jau beveik 20 metų ir teikiame rekomendacijas. Mūsų patirtis e, stebint ES priekybos politiką patvirtina pastebėjimą, kad ES priekybos politika visiškai nesižvelgia lyčių aspektą. Jo lab, e, e, ir ne tik jo ne, visiškai nepastebė, bet ir vykdo neoliberalią politiką, kuri skatina mažinti tarptautinius tarifus, skatina dereguliuoti investicijas ir paslaugas, stiprina investuotojų teisės ir tam tikrais atvejais net ir skatina protekcionistinę politiką, kuri apsaugo Europos gamintojus. Ypač aktualu tai yra žemės ūkio srityje ir kai kalba eina apie intelektinės nusavybės teisės. Ir mes matome, kad toks neoliberalus požiūris tikrai e, daro didžiulę žalą ir tvariam vystimuisi, ir žmogaus teisėms, ypač moterų teisėms. Taigi mes manome, kad mums reikia pakeisti tokį požiūrį. Be abejo, reikia atlikti nemažai mokslinių tyrimų, tyrimų jau buvo atlikta labai daug. Ir pastaruoju metu buvo paskelbta daug informacijos apie tai, kaip laisvosios prekybos sustarimai veikia. Da, vystimasi ir labai daug nevyriausybinio organizacijų yra išsakiusi susirūpinimo dėl to, kaip ES prekybos politika veikia tam tikras moterų grupės, pavyzdžiui, skurčių gyvenantis moteris, moteris migrantės, moteris čia buvęs. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti ir užtikrinti lyčių lygybę. Uh, nes e, lyčių lygybė yra, yra traukta ir pagrindinių teisų hartija. Ir mes žinome, kad e, šiuo klausimu daug gero darbo jau buvo nuveikta. Ir 2006 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl moterų tarptautinėje prekyboje. Ir Reikia pasakyti, kad vis dar neįgyvendinta yra labai daug rekomendacijų išsakytų šioje rezoliucijoje, nors šiandien jau yra 2017 metai. Ir todėl jie tebelieka aktualūs moterų teisų asociacijų nuomonė. Pane Fontanė, pane Viljams jau kalbėjo apie tai, kad mes matome kad e, kad labai dažnai moteris e, e, dirba tose sektoriuose, kuriuose gaminama yra labai pigi produkcija, labai pigios prekios, pavyzdžiui, drabužiai. Ir tokia eksportui skirta lengvoji pramonė. Uh, labai dažnai išnaudoja moteris, mokėdama joms labai mažus atlyginimus, e, tokius, e, su kuriuo neįmanoma išgyventi, bet to tos moteris dirba labai dažnai labai prastomis sąlygomis. Priekybos generalinis direktoratas ir už priekybą atsakingas e, komisaras dalyvaus dviejose renginiuose, kuriuose bus kalbama apie moterų įgalinimą per prekybos politiką. Vienas iš tų renginių da, a, jau vyko lapkritį, lapkritį, o kitas yra numatytas da, birželio mėnesį. A, Šie renginiai buvo skirti da, tam, kad būtų skatinama lyčių lygybė ir be abejo mes sveikiname visas iniciatyvas lyčių lygybei skatinti, tačiau mes apgailėstaujame, kad tuose renginiuose kalbama apie moteris verslininkės. O moteris verslininkės sudaro tik tai mažą visų moterų dalį. Dauguma moterų dirba da, darbininkėmis žemės ūkėje ar namų ruošos darbų srityje, jos dažnai dirba e, sezoninius darbus, pažiūrenka baisus daržovės. Ir moteris labai svariai prisideda prie, da, prie da, gamybos Ir todėl mes skatiname daugiau dėmesio skirti e, moteriams darbininkėms, e, moteriams čiabovėms, moteriams žemės ūkėje, o ne tik moteriams verslininkėms. Be to mes manome, kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti užimtumo skatinimui, tam, kad būtų kuriamas naujos darbo vietos kad būtų galvojama apie tai, kokios e, ekonominės galimybės yra sukūriamos ir ar tos galimybės iš tikrųjų padeda moteriams įsidarbinti, ar jos padeda moter, apsaugoti geriau moterio socialinės e, ir žmogaus e, teisės, ar moteris nesusidurs darbo vietoje su seksualiniu išnaudojimu. Štai apie ką, ką reikia kalbėti, kai kalba eina apie prekybos susitarimų, dėl kurių ES derasi šiuo metu poveikio vertinimą, o ne vien apie moteris verslininkės. Mes manome, kad būtų labai gerai jei da, uh, tose skiriuose, kur kalba eina apie prekybą ir tvarumą, būtų taip pat paminėti ir TDO standartai, ypač 189 ir 56 standartai. Be to, reikėtų nepamiršti Junktinių tautų konvencijos dėl visų moterų diskriminacijos formų panaikinimo. Mes manome, kad visas šias priemonės reikia paminėti priekybos ir tvarumo skyriuose. Ir taip pat e, tie dalykai turi būti įtraukti į pačius svarbiausius priekybos sustrimus skyrius, o ne tik tas dalis, kuriuose kalba eina apie politinį dialogą. Ypač reikėtų e, e, jau tai atsižvelgti dabar, kai daromasi dėl ES ir Čilės prekybos susitarimo. Tai yra nepaprastai svarbu mūsų galva. Kolegės jau kalbėjo apie tai, kaip Europos prekybos politika veikia e, moteris, nes tarptautinė prekyba atveria šiandien naujas galimybės ne tik prekybos srityje, bet ir paslaugų, investicijų srityje, viešųjų pirkimų srityje. Ir mes manome, kad paslaugų ir viešųjų liberalizavimas, viešųjų pirkimų procesų liberalizavimas neigiamai veikia moteris. Moteris paprastai 2,5 kartų daugiau laiko skiria šeimai ir da, su šeimos aprūpinimu susijusiam darbui. Ir labai dažnai apie tai pamirštama. Pamirštama, kad e, taip moteris prisideda prie mūsų e, ekonomikos, o juk e, tam tikrą prasme čia galima kalbėti apie ekono, didžiulį sektorių. Ir kai yra atveriamos paslaugų ir viešųjų pirkimų rinkos, negalima. Da, riboto moterių prieigos prie pagrindinių paslaugų ir negalime net išvelgti į moterų indėlį į, į, į namų darbus. Be to, dėl liberalizavimos mažinami yra mokesčiai ir taip mažėjo vyriausybių pajamos. Ir tai taip pat ribojo vyriausybių galimybės pavyzdžiui, įgyvendinti sveikatos priežiūros politiką palankesnė moterim ar finansuoti kitas socialinės paslaugas. Taip pat norėčiau trumpai paminėti kelias kitas svarbės rekomendacijas, kurias norėtume Jums pateikti. Taigi mes manome, kad reikia kalbėti apie lyčių aspektą prekybos ir tvarumo skyriuose. Taip pat svarbu yra apginti moterų teisės kai įmonėse, ypač kai vyksta vyriausybių ir investuotojų ginčiai. Reikia taip pat imtis veiksmų PPO lygmenių. Taip pat galvojame, kad reikia pakoreguoti tarptautinėms įmonėms taikomą reglamentavimą tam, kad būtų užkirtas kelias moterų diskriminavimui. Moteris labai dažnai aprūpina šeimą maistų ir todėl jos neproporcingai yra veikiamos klimato kaitos. Pirmininkė prašo pabaigti. Kalbėtoja taip. Prašau jau pabaigti. Ar leiskite man pabaigti, nes aš norėčiau pasakyti dar du sakinius. Dėk, e, gerai, pasistengsiu pabaigti. Na kągi, aš nebijoju, kad kolegės paminės ir kitus svarbius dalykus, taigi aš e, baigsiu savo pasisakymą. Ačiū, ponė Mars. Dabar m, mm, tikrai džiaugiuosi galėdama pristatyti ponę Paulą Subakį. Ji yra ekonomik, tarptautinio ekonominių tyrimų vadovė Chatham House, viename iš Junktinės karalystės svarbiausių tarptautinių reikalų institutų. Paula, Paula Subakė yra tarptautinių e, finansinių ir piniginių sistemų funkcionavimo ir valdysenos ekspertė. Šiandienos pasisakymė jį kalbės apie tai, kaip užtikrinti, kad viešųjų pirkimų politika būtų labiau įtrauki lyties, lyties aspektu. Ačiū. Pasistengsiu neviršyti septynių minučių ir savo pasisakymę kalbėti apie viešuosius pirkimus e, kaip socialinės politikos priemonė Tai tikrai techninio turinio tema nelabai patraukli. Darbas e, šioje srityje atliekamas e, Women 20, e, didžiojo 20-tuko 20, 20 moterų grupės. Jų darbo tikslas užtikrinti moterų įgalinimą ir lyties požiūrių įtraukų augimą. Viešieji pirkimai yra didžiulė rinka pasaulio banko vertinimas. Vertinimais tai sudaro apie 10 trilijonų dolerių per metus. 30 e, procentų besivystančių šalių BVP e, sudaro vieš, viešieji pirkimai, o išsivyščiusiuose šalise e, ta dalis yra 10 procentų. Nežiūrinti tai, šioje didžiulėje rinkoje tik vieną procentą atstovauja moteris verslininkės. Ir čia noriu pratesti šiandienos kalbėtojų užsakytą mintį, kad viešieji pirkimai yra labai svarbus e, siekiant lyčių lygybės pažangos. Ypač norėčiau akcentuoti, kad dalyvavimas nacionaliniuose viešuosiuose perkimuose turėtų būti laikomas kaip e, atspirties taškas, užtikrinant moterų galimybę dalyvauti e, į eksportą orientuotoje prekyboje. Dažnai viešieji pirkimai e, yra labai sudėtingas procesas, jis reikalauja dalyvauti brangiuose paraiškų teikimo procesuose ir tas, ta, ta, tie procesai dažnai yra ne. Tie konkursai dažnai yra neprieinami mažoms ir vidutinėms įmonėms, kur daugiausia dirba moterų verslininkių. su, vieša, su viešaisiais pirkimais siejama politika, kurią įgyvendinus galima būtų uh, kai ką pas, pakeisti. Ir savo apžvalgoje, kurią paskelbsime po kelių savaičių, siūlome e, remtis tripakopių požiūrių ir remtis nacionalinėms e, vyriausybėms, tuo, ta, juo tai, tą ta galėtų daryti tarptautinės organizacijos. Visų pirma, viešieji pirkimai turėtų, būti, turėtų padėti moteriams įveikti kliūtis. Uh, E, iškylančias dalyvavimo ekonominėme gyvenime. Kai pradėjome renkti savo apžvalgą, domėjomės, kodėl tokie sektoriai kaip statybos, išgaunamosios pramonės, finansų, kuriuose moterų yra nedaug. Ar tai, ar taip yra dėl tiekimo grandinės, paklausos pusės ir kokia politika padėtų pritraukti daugiau moterų į tuos sektorius, padidinti moterų skaičių dirbančių šioje srityje. Antras mūsų siūlomo požiūrio aspektas - mažinti kliūtis e, e, viešųjų pirkimų srityje, dalyvauti įmonėms, kuriams vadovauja moteris. Ir trečias svarbus aspektas - užtikrinti didesnį skaidrumą viso proceso metu. Taip pat rekomenduojame, kad įmonės dalyvautų viešuosiuose pirkimuose. Ir tokią rekomendaciją galima būtų įtraukti prekybos sus, susitarimus. E, tos įmonės turėtų ištikrinti savo darbo jėgos įvairovę, taip pat taikyti, laikytis pažangių metodų, rūpintis žmogaus teisėmis ypač taip pat siekti užtikrinti moterų teisės, tos reiktų įvertinti tas įmonės, atlikti jų auditą ir išsiaiškinti, ar nėra e, atlyginimų skirtumo įmonės politikose tarp vyrų ir moterų. Manome, kad viešieji pirkimai yra priemonė paspartinti pagidaujamus pokyčius kalbant konkrečiau, yra parengta atskirų šalių studijų, kuriuose gyvendinama tokia politika ir matome, kad, manome, kad tai būtų labai iškalbingas praktinis pavyzdys, e, kurią būtų galima pasiremti renkiant prekybos susitarimus. E, Pratesdama ankstesnės kalbėtojas, e, viešųjų pirkimų politika panaudota, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje ir Australijoje, užtikrinti didesnę įvairovę ir pritraukti į rinką vietos e, tautinių grupių atstovus ir, ir mažumų atstovus. Tokiamis priemonėmis galėtume pritraukti ir daugiau moterų į darbo rinką. Čilė jau buvo minėta ir tai yra šalis, kuri įgyvendino tokią iniciatyvą Čilė Kompra, jį vadinasi, pagal tą iniciatyvą mažos vidutinės e, įmonės, vadovaujamos moterų, yra, buvo skatinamos, susilaukė paramos, turėjo galimybę dalyvauti mokymuose apie paraiškų teikimo procesus e, viešuosiuose pirkimuose. Noriu pabrėžti, kad mes labai aiškiai sakome, kalbant apie lyčių požiūrių išmintingą politiką, mes nenorime, kad būtų pasirinktas preferencinio traktavimo modelis. Reikia sukurti tokią ekosistemą, kurioje e, būtų parengiamos, e, skatinamos įmonės, kur, kur, kur, kurias įkūrė, kuriams vadovauja moteris ir įtraukiamos visus procesus galbūt jos turėtų susilaukti daugiau dėmesio pradiniuose etapuose, tačiau tokios įmonės turėtų gebėti konkuruoti ir turėti priemonės, e, kurios leidžia konkuruoti, o ne kurti atskirą segreguotą erdvę, kurioje egzistuotų moterų vadovaujamas įmonės. Norėčiau akcentuoti mokslinių tyrimų svarbą ir e, metodus, kokius duomenys renkame. Duomenys yra labai pabiri, nežinome, daugiau informacijos apie įmonės, mums reikėtų daugiau duomenų, kad galėtume susipažinti su padėtimi šioje rinkos srityje. Taip pat norime, kad būtų parinkta apibrieštis, kas yra vadovaujama, moters vadovaujama įmonė, koks yra slengstis. Taip pat turime sukurti kriterijus. Taip pat, mąstant apie priekybos susitarimus, reikia ir priekybos susitarimo apibriešties, nes čia labai svarbus standartai. Reiktų juos apibriežti tais rytis, kurioje reikia daugiau e, apžvalgų ir studijų. Užbaigdama noriu pasidalinti rekomendacijomis, kurias įtrauksime ir į savo studiją. Viešieji pirkimai mūsų požiūriu yra priemonė pritraukti daugiau moterų į rinką, tai taip pat turėtų būti galimybė užtikrinti moterų teisės ir padorės darbo vietas pasaulinėje verčių grandinėje. Pasaulinė verčių grandinė neturėtų neigiamai atsiliepti moteriams. E, todėl turėtume imtis veiksmų ir šioje srityje. E, viešuosiuose pirkimuose turėtų dalyvauti daugiau moterų verslininkių, tai svarbiausia. E, ir todėl turime parengti apibrieštis. Viešuosiuose pirkimuose turime išsikelti tikslus, kiek moterų verslininkių pritraukti, taip pat daugiau moterų skatinti e, dirbti tiekimo sektoriuje. E, turime renkti moteris, kad jos žinotų, kaip dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kaip teikti paraiškas, taip pat įtraukti nuostatas tai prekybos, į prekybos susitarimus Taip pat turime nuodugniai e, išanalizuoti ekosistemas. Galiausiai noriu pakalbėti apie investicijų procesą. Svarbu į priekybos susitarimus įtraukti ne tik rekomendacijas dėl investicijų ir pagalbos, pagalbos programų, kad būtų, e, kad, kad procesuose dalyvautų tos įmonės, e, kuriuose atlikus vis, auditą pagal visus kriterijus, jos atitinka visus keliamus reikalavimus. Ačiū, ponė Subači. Toliau kalbės ponas Toma Bart, priekybos direktoratos skyriaus vadovas. E, parlament Parlamentas prašė komisijos įvairiose rezoliucijose įtraukti lyties matmenį į e, prekybos e, sutartis e, ir norėtume daugiau informacijos apie tai, kokiu priemonių imtas ir kokiomis priemonėmis pasinaudota taip pat. Ar galėtumėte pakomentuoti susitarimą su Čile? ir kokiu priemonių mes imės darybose. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą ir ačiū už tuos visus klausimus, kurie jau buvo pateikti, juos atsakysiu savo pasisakymo metu. Jau buvo kalbėta apie tai, kad e, priekybos sustarimuose turi būti e, užtikrinama lyčių pusiausvyra. E, E, šiuo klausimu daugiausia dirba mano kolegija, šiandien negali dalyvauti posėdėje, bet galiu patikinti, kad komisijai tai be galo svarbus klausimas. Išklausiau, ką jūs pasakėte ir džiaugiuosi, kad pasisakau po mūsų viešnių pasisakymo. Komisija irgi labai džiaugiasi galėdama dalyvauti diskusijose. Tikrai šioje srityje galima nuveikti ir daugiau kartu su Tarptautiniu priekybos centru komisarė Malmström e, Birželio 20 dieną rengia tarptautinį formą apie moteris ir priekybą. Mes siekiame užtikrinti didesnę lyčių lygybę ir įgyvendinant e, priekybos e, politiką, kaip ir kitose priekybos kaip ir kitose politikos rytise. Į tą forumą esate kviečiami visi. Kaip jau sakiau, forumas įvyks birželio 20 dieną. Turime būti nusiteikę atvirai prekių, paslaugų, kapitalo, žmonių atžvilgių. Ir pagrindinis e, principas sudarant priekybinius sustarimus be abejo yra nediskriminavimas. Taigi, priekybos susitarimai yra puikiai priemonė skatinti lyčių lygybę. Ekspertas jau sakė, kad e, galbūt tokios priemonės vien tik kaip po tokios nepakaks. Ir mes turime savęs paklausti, e, Kaip priekybiniai sustarimai gali pasitarnauti lyčių lygybės labai, ką jau dabar daro komisija ir ką mes galėtumėm nuveikti daugiau? Kaip jau buvo sakyta, yra sudaryta priekybinė strategija, ji vadinasi Trade for All, priekyba visiems. Ir labai svarbu, kad visi e, e, susiję subjektai, įskaitant ir moteris, gautų naudos iš priekybos. Komisija neseniai paskelbė antrą pamastymų dokumentą. E, jis pasirodė po Baltosios knygos ir tame dokumente kalbama apie harmonizavimą. Dokumente taip pat minime, kad tie, e, ką nuo šalyje paliko globalizacija, turėtų susilaukti didesnio mūsų dėmesio. Ir tai labai svarbu kalbant apie pagrindinės mūsų visuomenės vertybės ir jų apsaugą, bet taip pat tai svarbu, kalbant ir apie augimą, darbo vietų kūrimą. To labai reikia pasaulinė ekonomiko, taip pat ir e, ypač Europos ekonomikai. Na ir kalbant iš Trade for All perspektyvos, tai mes tikrai pasisakome už lyčių lygybę. E, tai jau yra įtraukiama ir į įvairių ES politikos krypčių vertinimą. Apie tai jau kalbėjo ir kiti. Mes visų pirma turime išsiaiškinti, koks yra mūsų vykdomos politikos poveikis, tik paskui galime ištaisyti spragas, jeigu jų yra. Išklausiau, ką pasakė ponia Fontana. Jie atliko be galo įdomų tyrimą vertino, ji vertino stambius priekybos sustarimus, tokius kaip laisvosios priekybos sustarimas su Kanada. Ji taip pat kalbėjo ir apie vykstančias darybas dėl priekybos susitarimų. Darybos vyksta labai ilgai. Dar 2011 metais buvo atliktas CETA susitarimo poveikio vertinimas bet laikui bėgant nemažai kas pasikeitė ir tą reikėtų pripažinti. Dabar Marokas, Tunisas, Armenija, e, Gruzija, Egiptas. Su šiomis, su šiomis valstybėmis buvo sudarytas susitarimas ir ten kalbama taip pat ir apie moterų teisės. Taip pat ir šiais metais yra uh, atliekami e, kai kurie e, poveikio vertinimai. Pavyzdžiui, yra atliekamas poveikio vertinimas dėl susitarimo su Japonija. Ir vėlgi e, vertinama, kokį poveikį toks susitarimas turi atlyginimo atotrukį tarp vyrų ir moterų. Taip pat yra atliekamas e, ir galimo susitarimo su Mianmaru poveikio vertinimas. Mes tikrai suvokiame šią problemą ir tikrai gilinamės į tai, e, kokį poveikį gali turėti mūsų, turėti mūsų um, priekybiniai susitarimai ir jau čia esame tikrai nemažai padirbėję. Pana Subaki kalbėjo apie e, bendrus tyrimus ir naudojamą metodologiją. Iš tikrųjų, nemažai iššūkių kyla ekonominio e, modeliavimo srityje. Bet Jeigu naudojant kažkokį ekonominį modelį buvo pasirinkti prasti duomenys, tai ir atlikto vertinimo rezultatai bus prasti. Viskas priklauso nuo tų duomenų, kuriais naudojamės kokybės. Bet kyla nemažai problemų, norint gauti tokius gerus duomenis. Tai taip vyksta priekybinės politikos vertinimas. Nenorėčiau kartoti viso to, kas jau buvo pasakyta. Europos komisija e, siekia, kad būtų įgyvendinamos ir e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, taip pat, kad į susitarimus būtų įtraukta ir bendrųjų tarifų lengvatų sistema. Mes siekiame, kad su, e, e, to šalis, su kuriomis sudarome susitarimus, įgyvendintų ir tarptautinės konvencijas. Pavyzdžiui, tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Verslas turi būti vykdomas atsakingai, mes už tai pasisakome. Yra parengta strategija Aid for Trade pagalba priekybai. E, e, ekspertas e, šią strategiją jau minėjo. Ir gyventinant šią strategiją labai svarbus vaidmuo tenka lyčių lygybei ir moterų įgalinimui. Yra ir daugiau priekybinių sus, priemonių, jos nėra skirtos būtent moterims, bet jos pagerina moterų situaciją. Paminėčiau priemonės skirtas smulkiam bei vidutiniam verslo ekspertas. Uh, kritiškai tas priemonės vertino, bet aš laikausi kitokios nuomonės. E, visame pasaulyje e, maždaug 30-40 procentų visų mažų bei vidutinių įmonių priklauso moteriams. Ir mes tyriame, kokį poveikį daro prekybiniai susitarimai e, MVI. Sudarydami susitarimus mes atsižvelgėme ir MVI specifiką. Uh, Ir kai kuriais atvejais į tokius sustarimus įtraukiame net ir atskirus skyrius, būtent MVI. Toliau elektroninė komercija. Mes neįtraukiame specifinių nuostatų apie moteris į susitarimus dėl elektroninės komercijos ar elektroninės priekybos. Bet darbas tarptautinių lygmenių, tarptautiniuose forumuose netiesiogiai prie to prisideda. Jau buvo minėtas skaitmeninimas ir skaitmeninimo poveikis darbo rinkai. Pokyčiai pasaulinėje vertės grandinėje e, sukuria naujų užimtumo galimybių, e, atveria naujas perspektyvas darbo rinkai. Čia taip pat paminėčiau ir socialinius tinklus bei naujas verslo formas, ypač besivystančiose šalise ypač e, tiems tevams, kurie yra vaiko priežiūros atostogose ar dirba iš namų. Nežinau, kiek man liko laiko, bet pabandysiu dar grįžti prie tų klausimų, kurie buvo išsakyti. Dėl Čilės susitarimo. Aišku, aš negaliu užbėgti už akių tam sprendimui, kurį vėliau šiais metais Europos komisijos kolegija priims dėl dėrybų su Čile Komisarė Malmström jau sakė ir aš galiu patvirtinti, kad be abejo mes analizuojame poveikį lyčių aspektui, bet galvojame ir apie tai, ar tą sustarimą nereikėtų įtraukti konkrečių nuostatų dėl lyčių specifikos. Tai svarbus žingsnis. Kiti svarbus žingsniai būtų štai kokie. Tai yra birželio 20 dieną įvyksiantis tarptautinis forumas e, skirtas moterų ir priekybos klausimams. Mes e, e, į tai atsižvelgsime ir rengdami pranešimą, ataskaitą. Už tos ataskaitos rengimą yra atsakingas mano skyrius. Mes vertinsime ir pagalbos priekybai Aid for Trade strategijos poveikį po dviejų metų mes atsižvelgsime ir tas nuomonės, kurios bus išsakytos forume, kuris įvyks piršelio 20 dieną. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams. O dabar galime pradėti diskusiją. Heidi Hautala, Malin Bjork. Atsiprašau, pirmiausia, turiu suteikti žodį bendra pranešėjams. Taigi, pirmiausia, kalbėsim Malin Bjork. Dėkoju ir aš norėčiau tikrai šiltai padėkoti mūsų svečiams, mūsų ekspertams. Aš manau, kad e, mes parinkdami tokią klausimų e, temą lytis ir prekyba parodome, kad mes manome, kad e, tai yra tarpusvė susiję dalykai ir tą rodo ir akademiniai tyrimai, ir pilietinė visuomenė nuolat apie tai kalba. Ir kai klausiausi komisijos atstovo, Man liktai pasirodė, kad jūs kaip ir rūpinatės tuo klausimu, bet iš tikrųjų mes to realiai nematome. O mes, Europos parlamentas, skatiname skirti daugiau dėmesio šiems klausimams. Ir, ir Eleonora ir aš renksime pranešimą šiuo klausimu. Mes stengsime atsižvelgti į daugybę jūsų išsakytų pastabų. Tam tikrą prasme mūsų tikslas yra žengti dar toliau. Toliau nei sakyti, kad mums reikia papildomų duomenų ir uh, papildomos informacijos. Taip, jų reikia, bet reikia da, vis dėlto siekti dar toliau. Mes norime pateikti konkrečias rekomendacijas. Ir aš pastebėjau, kad niekas nei iš dešiniųjų ar iš liberalų nėra atėjęs į šį posėdį, į šios klausimus. Ir tai rodo, kad mes turime problemą, nes e, būtent jie formuoja priekybos politiką. Ir mes nebegalime taip tęsti, nebegalime su tuo toliau taikstytis. Ir tai yra iššūkis. Taip, aš kalbėsiu apie tai su kolegomis, bet turime pasakyti, kad vis dėlto tai yra problema. Inta ir e, FAM komitetų nariai nebuvo iš pradžių pakviesti į tą renginį, kuris vyks birželio 20 dieną. Kaip ir kalbėjo ponė Viljam, e, reikia kalbėti apie uh, apie šiaurę ir pietus, šiaurę ir šiaurę, ir apie da, paslaugų da, susitarimą e, TIZA ir apie da, e, e, CETA. Mes daug šiandien kalbėjome apie viešuosius pirkimus, apie vieš, viešąją sektorių, apie moteris kaip ekonomikos subjektus. Ir taip reikėtų kalbėti ir apie reguliavimą ir apie tai, kaip, bus, kaip vyks reguliavimas ateityje. Prekybos politika šiandien yra senamadiška ir tai teigia, e, e, ir tai nėra gerai. Viešųjų priekybų srityje buvo taikomas anksčiau toks pat požiūris ir dabar ir mes jį pakeitėme. Ir aš manau, kad atėjo laikas keisti ir priekybos politiką. Ir aš tikiuosi, kad kolegos ta, šiandien ir kolegos INTA komitete pritars man. Aš manau, kad mums reikia plačiau galvoti apie nediskriminavimo principus. Žmogus teisės, lyčių lygybė ir vystimasis yra tarpusavį susiję dalykai. Aš turiu klausimą jums. Komisijos atstovas kalbėjo labai šiltai apie vieną priemonę, apie tvaraus poveikio vertinimą. kaip realiai jie paveiks e, prekybos, tas vertimas paveiks prekybos susitarimus ir ar galima bus e, manyti, kad dėl to poveikio rezultatų įvyks kokiu nors pokyčiu ir gal kokiuose sektoriuose. Ir be abejo, mes e, rengdamos šį pranešimą dar su jumis matyt nekartą bendrausime. Mes suteiksime galimybę svečiams atsakyti į visus klausimus e, šiek tiek vėliau. Dabar sutikiu žodį Leonorui Forenza. E, Syringracijo. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau e, padėkoti garbiams ekspertams ir ekspertui, kuris, kur, kurie pasisakė. Jų išreikštos nuomonės tikrai uh, labai pravers renkiant pranešimus. Aš dirbu tarptautinės priekybos komitete, o taip pat ir moterų teisų komitete. Kartu su kitomis e, kolegėmis e, siekiu lyčių lygybės integravimą, taip pat ir tarptautinės priekybos komitete. Aš manau, kad tai yra tikras pavyzdys, kaip du komitetai e, gali bendradarbiauti vis glaudžiau. Šios dienos pasisakymai dar kartą parodė tai, ką mes e, visą laiką laikėme e, lyčių lygybės aspektų neutralia perspektyva kartais tokia perspektyva tarsi tampa akla lyčių lygybės aspektu. Bet e, lyčių lygybės e, aspektas be galo svarbus tarptautinėje prekyboje. Turiu keletą klausimų. Man atrodo, kad labai svarbu, jog vyktų bendradarbiavimas šios rytyje tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Uh, pritariu tam, ką pasakė kolegė Bjork. Mane tikrai labai nustebino tai, ką pasakė abi pranešėjos. Aš tikrai tikiuosi, kad pavyks rasti aukso viduriuką. Jis yra reikalingas dar ir dėl to, kad norint pereiti prie e, lyčių lygybės aspektų aklos perspektyvos, nuo tokios perspektyvos, kuri užtikrina lyčių lygybę, reikia e, išanalizuoti e, tarptautinę priekybos politiką, taip pat ir jos poveikį. Reikia atlikti tiek ekspostą, tiek ir eksante vertinimus. Norėčiau paminėti dar vieną problemą. Ja keliu ir savo rengiamame pranešime apie ryšį tarp žmogaus teisų ir e, prekybos politikos bei prekybinių susitarimų. Taigi viena vertus, visą laiką reikia turėti omeny ir moterų teisės, kai kalbame apie žmogaus teisės taip pat. Uh, Yra būtina siekti, jog moterų teisės būtų įtrauktos į sudaromus tarptautinius prekybinius sustarimus. Kalbant apie tarptautinę prekybą, tai čia privalomos tokios nuostatos, kurios apsaugo investuotojus. Taip pat e, yra būtinos nuostatos ir dėl žmogaus teisų gynimo. Ir kalbant šią temą, aš norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Mes daug girdėjome kalbant apie tarp sektorinį e, požiūrį. Manau, kad tai yra teisingas požiūris, nes jis mums padeda išsiaiškinti vieną dalyką. Tas aklumas lyčių lygybės aspekto atžvilgių formuoja ir tarp sektorinį požiūrį lyčių lygybės perspektyva turėtų būti ak aktuali visiems vyrams, moteriams, LGBTQI asmenėms, migrantams. Viską vertindami iš politinės perspektyvos, iš feministinės perspektyvos, galime pasakyti, jog su e, aklumu e, lyčių lygybės aspektu aspekto atžvilgių, atžvilgių galime kovoti keisdami paradigmas. Dabar dėl neligybės. Labai dažnai nustatant ekonominius parametrus yra pamirštamas neligybės aspektas. Europos e, Sąjungoje skiriasi vyrų ir moterų atlyginimai. E, tas skirtumas sudaromas maždaug 16 e, procentų, bet bendras pajamų lygio skirtumas yra netgi 40 procentų. Taip pat e, e, vaikais žymiai dažniau e, rūpinasi moteris, o ne vyrai. Taip pat moteris dažniau nukenčia ir dėl nedarbo. Mes žinome, kad dažnai ES moteris gali būti atleidžiamas iš darbo ir dėl neštumo. Taip pat nepakankamai dėmesio skiriama moters seksualiniai ir reprodukciniai sveikatai. Uh, Baigdama, e, tikrai dar kartą norėčiau padėkoti ekspertams, ekspertui ir ekspertams už suteiktą visą informaciją. Ir norėčiau paraginti e, pagalvoti apie štai ką. Kaip Jūs manote, kokiu priemoniu egzistuoja Kokios priemonės turėtų būti įtrauktos į Europos parlamento rezoliuciją? Manau, kad tokiu būdu mes irgi galėtumėm prisidėti prie šios problemos sprendimo. Norėčiau, kad jūs išsakytumėte savo nuomonę, kokias priemonės, kokius instrumentus mes turėtumėm uh, įtraukti. Ir baigdama dar kartą dėkoju už jūsų atliktą analizę. Ačiū. Um, well, thank you, co-rapporteurs. We are running... Noriu padėkoti bendra pranešėjoms. Laiko lieka labai nedaug ir manau, kad visi nori ką nors pasakyti. Prašyčiau kitų, kurie kalbės, mm, nekalbėti ilgiau nei minutę, nes tikrai privaloma baigti 11.30. Visų pirma žodis Heidi, paskui e, kiti šešėliniai pranešėjai. Ačiū, pirmininkė, pabandysiu laikytis pasisakymo laiko. Išgirdome e, labai turtingų pasisakymų apie tai, kaip priekyba veikia e, lytis ir ką galėtume padaryti gyvendinimo srityje. Siūlyčiau priekybos direktoratui. E, Dalyvauti mokymuose apie lyčių aspektą tai tikrai labai naudinga. Net tik toms tarnyboms, kurios užsima lyčių aspektų prekyboje, bet visiems. Nes kalba eina apie lyčių aspekto integravimą į visą prekybos politiką. Aš noriu paklausti apie pietinį matmenį. Mane sudomino ponios Viljams pastebėjimas dėl ekonominės partnerystės sutarčių ir dėl to, kad e, labai mažai yra žinoma apie tai, kaip ekonominės partnerystės sutartys su Afrikos šalimis paveikė vietos bendruomenės. Kaip reikėtų šį klausimą spręsti, kaip reiktų įvertinti poveikį lyčių aspektui m, mm, tų labai plačiai kritikuojamų susitarimų. Ačiū, Heidi. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Pane Rodrygės Pinėra, prašau, vienai minutiai. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visas kalbėtojas, kurios dalyvavo e, šiame renginyje ir pasidžiaugti, kad e, šis renginys rengiamas dviejų komitetų. Tokiu būdu galime daugiau įsigilinti į tai, kaip prekyboje, kaip prekyboje kaip prekyba veikia lyčių aspektą. Kai pradėjau darbą 2014-aisiais parlamente, šiame komitete man vyravo nuostata, kad prekyba lyčių aspektų yra neutrali, tačiau dabar šis požiūris pasikeitęs. Turime prekybai suteikti turinį, kuris apimtų ir lyčių aspektą. Susitarimas su Čilė yra svarbus momentas, nes Čilė dirba lyčių lygybės srityje, prekybos kontekste. Tačiau negalime apsiriboti vien lyčių aspektų. Turime, komisija turėtų daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. E, ta, tuo klausimu turėtų užsimti daugiau ekspertų, kad, jis, kad darbas iš tikrųjų vyktų. Noriu kai ką pasiūlyti. Jeigu prekybų, prekybos dėrybose iš pat pradžių nedalyvauja lyčių klausimų ekspertai, jie, gali, jie galėtų pasirūpinti, kad tas aspektas būtų integruojamas visais etapais ir taip uh, išvengtume neigiamo prekybos susitarimo poveikio nuotarėms. Noriu paraginti komisiją pasitelkti lyčių klausimų ekspertus per visą preky, prekybos dėrybų procesą, taip pat atliekant eksante ir ekspost e, vertinimus, apie tai jau kalbėjo kiti kalbėtojai. Jeigu būtų parengtas E, tų sektorių sąrašas, vykdant dėrybas su konkrečia šalimi, kuriuose moteris būtų ypač neigiamai paliestos tų susitarimų. Tuomet būtų galima parengti ir e, aksantę, po to ekspost vertinimus ir būtų išvengta klaidų. Jeigu reikėtų viską daryti teisingai nuo pat pradžių, manome, kad tai būtent tai galėtume nuveikti savo piliečių labui. Dėkuoju. Marija. Dėkuoju, Merija. Aš turiu kelis klausimus ir aš norėčiau kreiptis ir į komisiją, ir į mūsų viešnes. Pirmasis klausimas skirtas komisijai. ES sutartyje šiandien yra numatytas įpareigojimas gerbti žmogaus teisės, skaitant ir tuomet, kai vykdoma yra priekybos politika. Taigi, kaip komisija laikosi šio įsipareigojimo ir kokias turi tam priemonės? Ir jei, pavyzdžiui, yra pažeidinėjamos žmogaus teisės labai aiškiai, ypač moterų teisės e, tam tikrose šalise, ar Europos komisija atsižvelgia tai formuodama prekybos santykius su ta šalimi. Antras klausimas. Čia moterų teisų komitete mes e, da, vieną kartą kalbėjome apie vieno tyrimo rezultatus, kurie parodė, kad komisijoje nėra ne vienos mokslininkės, kuri galėtų e, užsimti šiais klausimais. Aš norėčiau Jūs paklausyti, ar pasikeitė Jūsų požiūris ir ar mokslininkės gali dabar dalyvauti, kai yra atliekami poveikio vertinimai. Nes ne, aš nebijau, kad jūs taip pat galvojate apie lyčių pusiausvyrą ir gal jūs galėtumėt pagalvoti apie tam tikras kvotų įvedimą. Kai kalbame apie poveikio vertinimą, taip pat yra numatyti, egzistuoja mechanizmas, kuris prižiūri, kaip yra reaguojama į poveikio vertinimus, kaip juo yra naudojamasi. Kaip taip pat šiandien sakė Malin, e, priekyba yra susijusi su, pavyzdžiui, su šiaurės šiaurės e, santykiais. Bet ne visuomet taip yra. Ir, pavyzdžiui, kai mes kalbame apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, uh, apie tai, kaip galima būtų geriau e, suteikti geresnę socialinę apsaugą šeimoms. Kaip, pavyzdžiui, mes galėtume tuomet santykiuose su e, tokiamis šalimis kaip Kanada, kurių situacija yra panašiai kaip ir pas mus, kaip mes galėtume pasirašydami prekybos susitarimus su tokiamis šalimis užtikrinti, kad, ne, e, kad nebūtų sakoma, kad jei, mes užtikrinsime per nelik didelę socialinę apsaugą, tai pakenks mūsų konkurencingumui. Ir, pavyzdžiui, kai kas teigia, kad jeigu socialinė moterų Kanadoje apsauga yra šiek tiek mažesnė, tai e, dėl to jos yra konkurencingesnės nei europietės. Ir tai daro spaudimą mums, nes kai kurie partneriai daro spaudimą mums po to, kad mes nesteiktume tiek, da, tiek daug dėmesio profesinio ir asmeninio gyvenimo e, klausimams. Taigi, kaip galima būtų išvengti tokių socialinio dempingo atvejų? Toliau, ar jums yra žinoma, kad kai vyksta dėrybos, pavyzdžiui, dėl priekybos susitarimų su Afrikos, Azijos, Latino Amerikos šalimis, pagrindiniai dėrybininkai yra eksportuotojai. Ir, pažiūrėjau, kai buvo daromasi e, su Gana, tuomet bananų gamintojai diktavo visas savo sąlygas. Stambios, stambus bananų gamintojai, mes beje nenorime jų, jiems pakengti, bet tai yra įmonės, kurios visiškai valdo viską e, savo šalyje ir moteris negali ūkininkauti. Mes buvome tenai nuvykę, kalbėjome su moterų organizacijomis ir Ir niekas su tomis organizacijomis nesikonsultavo, kai vyko dėrybos. Nei moterų ūkininkų organizacijos, nei moterų teisėmis užsiimančios organizacijos e, nedalyvavo dėrybose. O būtent e, moteris pirmiausia nukenčia nuo tų priekybos susitarimų. Taigi kaip galima būtų spręsti šią problemą? Ir dar vienas dalykas - bendrojo lengvatų e, sistema plus. Tai yra da, svarbi si sistema ir da, mes dažnai galvojame Europoje, kaip mes galėtume ir naudotis ir a, e, lengvatomis ir kartu užtikrinti geresnę žmogaus teisų ir moterų teisų apsaugą. Ir a, reikia laikytis 27 da, da, nuostatų, bet man atrodo, kad da, ne, da, vienoje iš jų nėra paminėta, paminėtas, pavyzdžiui, įpareigojimas siekti vien, o, sumažinti moterų vyrų atlyginimų skirtumus. Kaipgi taip gali būti? Pirmininkė, dabar aš kreipiuosi į mūsų svečius. E, jei jūs norėtumėt atsakyti į konkrečius klausimus, prašau susitelkite ties ties klausimas, nes mes turime tik penkias minutės. Taigi prašyčiau savo pasisakymuose kalbėti labai konkrečiai. Gerai, dėkoju. Dėkoju už tikrai labai konkrečius, labai tokius tikslius e, klausimus, e, kurie parodo, kad jūs e, puikiai išmanote šią sritį. Aš pateikiau savo pasisakymo tekstą sekretariatų ir jame jūs rasite daugiau, daugiau detalių, daugiau informacijos. O dabar aš sakysiu klausimą apie konkrečius sektorius. Ir uh, PPO mes, pažiūrėjau, daug kalbėjome apie pagrindinės e, paslaugas, apie socialinės paslaugas, apie prieigą prie vandens ir mes stengiamės tuomet e, išsiaiškinti, kokiuose sektoriuose daugiausiai dirba moteris ir kokiuose, pažiūrėjau, jų darb, kokiuose sektoriuose jų darbas yra būtinas tam, kad moteris galėtų apsirūpinti maistu. Ir tai Taigi tos informacijos jūs galite rasti įvairiuose dokumentuose. E, ekonominės partnerystės e, susitarimai. E, afrikiečiai buvo priversti juos pasirašyti ir todėl Europa, Europoje dabar tenka atsakomybė ir komisijai tenka atsakomybė stebėti, kaip tie susitarimai veikia žmonių ir ypač moterų ir smulkių ūkininkų gyvenimą. Ekonominė partnerystė, ekonominės partnerystės susitarimuose yra įtvirtinta neoliberalistinė logika ir e, tą reikia kažkaip įveikti. Jūs kalbėjote apie įvairius tarifus ir įvairias e, kliūtis ir tai trukdo tam tikriems sektoriams. Be to, kai, kai, Afriko, kai kurios Afrikos šalis sumažino da, savo da, mūtų tarifus e, tam tikroms prekiams iš Europos, jos prarado labai, labai svarbės e, pajamas. Ir šalis turi laikytis e, labai daug įvairių nuostatų. Ir pavyzdžiui, yra numatyta, numatytas įpareigojimas vyriausybėms kompensuoti tas prarastas, iš mūtų prarastas pajamas, kompensuoti per kitus mokesčius. Taigi, akivaizdu, kad ekonomijos partnerių susitarimai veikia uh, vystimos uh, darbo atvarkę ir moterų padėtį. Comments, them, ačiū, ačiū už pasiūlymą įtraukti ir apmokymus uh, švietimą apie lyčių lygybės aspektą. Dėl konkrečių klausimų paminėsiu keletą dalykų. Pane Rodrygės Piniero sakė, kad nereikia sudėti visų vilčių. Į vieną dalyką į kažkokį vieną vienintelį specifinį skyrių. Mes turime apskritai kalbėti apie lyčių lygybę. Taigi nesudėkime visų vilčių kažkokias konkrečias formuluotas, konkretų skyrių. Turime galvoti apie bendrą kontekstą. Toliau gyvendinimas. Kažkas tai minėjo ir taip, tai yra esminis dalykas. Keičiasi paradigmos ir mūsų generalinėme direktorate mes deramės dėl susitarimų, bet labai svarbu, kad tie susitarimai būtų ir įgyvendinami kad jie būtų tinkamai gyvendinti. Taigi mes labai daug dėmesio skiriame tinkamam, tinkamo įgyvendinimo strategijai. Ir taip pat labai svarbu tęsti dialogą su šalimis, su kuriamis buvo sudarytas susitarimas. Ir yra būtina plėtoti tolimesnį darbą, sukurti tinkamą platformą tolimesniam darbui. Į susitarimus yra būtina įtraukti ir žmogaus teisės. Mes į susitarimus įtraukėme tam tikras politinės nuostatas, kur numatome, kad jeigu bus pažeidinėjamos žmogaus teisės, mes galėsime susitarimą nutraukti. Dėl mokslininkių, moterų įtraukimą atliekant tyrimus, čia daugiau informacijos kaip ir neturiu, bet pasinaudosiu ponios Subaki pateiktą informaciją, ypač apie viešuosius pirkimus, viešuosius konkursus. E, vykstant viešiesiams konkursams e, nėra teikiama pirmenybė vyrams ar moteriams, yra taikomos neutralios lyties prasme nuostatos. Buvo taip pat kalbėta, kad e, dažniausiai stambių įmonių valdybose dirba vyrai ir mes apie tai irgi turime pagalvoti. Toliau e, judumas, judumo klausimas, kaip e, perkeliamos paslaugos į trečiasią šalis. Viskas priklauso nuo paskirties šalies ar tai būtų taisyklės dėl socialinės apsaugos ar dėl minimalių atlyginimų. Paskirties šalies taisyklės e, čia turėtų būti paisomos. Taip atsakyčiau jūsų klausimą dėl socialinio dempingo. Mielai diskusiją prateščiau ateityje, taip pat ir forume. Europos parlamentas jau patvirtino tris e, kalbėtojų kandidatūras jūs galite patvirtinti ir dar vieną ketvirtą e, kandidatūrą. Ačiū. Ačiū. Ir jūs, e, jūs kalbėsite paskutinę, ponė Subačia, dabar žodis daktarai Fontanai. Ačiū. Buvo tikrai įdomios, išvalgų kupinos diskusijos. Noriu grįžti prie vieno trumpo klausimo tvaraus poveikio vertinimo mm, poveikio ir kokybės. Aš nebejoju tų vertinimų kokybė ir tuo, kokiu mastu atsižvelgiama į lyčių aspektą nagrinėjamas. Tačiau kai kuriuose iš jų skirtingi matmenys akcentuojami, kai kitose uh, į lyčių aspektą nėra daug atsižvelgiama. Norėčiau kai ką pasiūlyti. Reikia kurti gebėjimus analizuoti duomenis. Reikia ne tik e, didesnių, platesnių duomenų, bet reikia analitinių gebėjimų. Jau daug galima nuveikti su jau turimais duomenimis, jeigu ekspertai tuo užsiimantis e, turi reikalingų įgūdžių, reikia pasitelkti ir, ir ekspertus ir ekspertės. Norėčiau e, akcentuoti daugelio kalbėtų išsakyti mintį, e, vengti segregacinio požiūrio. Rengiant poveikio vertinimą, šiandien yra tendencija lyčių klausimą e, E, pristatyti pasitelkus padėti viename sektoriuje. Pavyzdžiui, tekstilės sektorius yra dažniausiai pasirenkamas. Kaip rašau savo apžvalgoje, reikia visą apimančio požiūrio. Reikia lyčių aspektą nagrinėti skirtingais lygmenimis. Pavyzdžiui, E, galbūt ir skatinamos moteris verslininkės, e, sutelkiant joms daugiau galimybių, tačiau tuo pat metu sumažiname jiems prieinamų socialinių paslaugų kiekį. E, ir vienoje pusėje siūlome galimybės, tačiau pastatome jas, įstumėme nepalankę joms situaciją kitoje srityje. Todėl vertindami prekybos poveikį, turėtume laikytis visą apimančio požiūrio ir įventinti lyties klausimą visais aspektais. Ačiū. Tai kalb... minėjo ir kiti kalbėtojai. Pirmininkė, ačiū tuo. Mūsų klausimas baigiamas. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams už tai, kad atėjo šiandien pas mus ir taip išsamei kalbėjo ir taip daug papasakojo apie tai, kas vyksta šioje srityje. Man buvo labai įdomu. Aš dirbu prekybos komitete ir man daugybė e, išgirstų šiandien dalykų buvo naujiena. Tikrai ačiū. E, vyks keitimasis nuomonėmis dėl darbinio dokumento, dėl, e, ES, dėl savos iniciatyvos pranešimo m, priekybos poveikio e, lyčių aspektui. Ačiū visiems.